iki 17 valandos darbo tvarkė yra paskelbta, galite su jais susipažinti. Europos parlamento tinklapį linkiu komisijos nariai, jos tarnyboms, taip pat abiem kolegiams ir e, mūsų padėjėjams bei visiems vertėjams. Geros nakties posėdis baigtas.